Ah.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

Good afternoon, colleagues. The sitting is resumed. Kolegos, laba diena, pradedame posėdį. Vakarykščio posėdžio protokolas ir visi dokumentai yra jums pateikti. Ar turite kokiu nors komentaru dėl vakarykščių dokumentų, priimtų tekstų? Jeigu netumėt protokolą tvirtiname, pirmininkas iš socialdemokratų gavo daug sprendimų pakeisti delegacijų narių kandidatūras. Ir tu, tuos pakeitimus įtrauksime į šios dienos posėdžio protokolą, kuris įsigalioja.